Herr Präsident! Liebe Mėly kolegos, pradedame posėdį. Taigi, e, tęsėme posėdį. Paskutinį kartą mes dirbo 9 metų kovo 12 dieną. Ir dabar norėčiau pirmiausia pasveikinti naują generalinį sekretorių Klaus Velė, jis sėdi mano kairėje.